Cari colleghi, diamo inizio alla sessione per la parte relativa alle votazioni. Kolegos, prasidės balsavimas, bet prieš tai norėčiau Jūs informuoti, kad ekonomikos komitetas įteikė mums parlamento patvirtinto teksto protokolą ir jis bus pridėtas prie šios dienos posėdžio protokolą pagal atitinkamą darbo tvarkos taisyklių taisyklę. Ir e, laikysime mm, tą protokolą patvirtintų, nebent per ateinančias dvi dienas kas nors paprašytų dėl jo surenkti balsavimą. Ar visi pasirengę balsuoti? Klausė pirmininkas. Pirmasis dokumentas, dėl kurio balsuosime, e, yra tvirtinamas pagal supaprastiną su, procedūrą, tai yra pono Royal pranešimas dėl Tarptautinės atsinaujančios energijos agentūros statuto. Teikiu šį dokumentą balsavimui, vartinis balsavimas. Avete votato tutti? Ar visi balsavo? C'è una parte che dice sì e una parte dice no. Bisogna essere garantisti anche per quelli che ancora non. Kai kurie nariai sako, kad jau balsavo, kai kurie dar ne. Turime užtikrinti, kad visi turėtų galimybę balsuoti ir tie, kurie dar nesusėdo. Atrodo, dabar jau visi balsavo. Balsavimas baigtas. 478 nariai balsavo, 453 už, 13 prieš, 12 susilaikiusių. Pranešimui pritarėm. Pone Kazinė, prašau. Non ho fatto a tempo a introdurre la carta, ma avrei votato sì. Si neturėjau galimybės balsuoti su visais, būčiau balsavęs už šį pranešimą. Informuosime atitinkamas tarnybas apie tai ir atsižvelgsime į pono Kazinio balsą už. Toliau pagal darbo tvarkė yra balsavimas pagal supaprastintą procedūrą dėl pono Dekastro pranešimo dėl kai kurių nebeaktualių tarybos bendrosios žemės ūkio politikos srities aktų teikiu balsavimu šį pranešimą, balsuojame vardiniu balsavimu. Avete votato tutti? Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. 543 balsavo, 542 už, vienas prieš. išimtinai bulgarų dauguma už poną De Castro pasisakė šį kartą. Ecco, l'ordine del giorno reca la votazione secondo la procedura semplificata sulla relazione Toliau, bal, pagal supaprastintą procedūrą, balsuojame dėl kito pono De Castro pranešimo dėl pavedimo atlikti laboratorinio bandymo užduotis. Teikiu pranešimą vardiniam balsavimui. Avete votato tutti? Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 577 nariai balsavo. 534 už, 29 prieš, 14 susilaikė. Pranešimui pritarėm. Toliau ponios Hubner pranešimas, vėlgi pagal supaprastintą procedūrą, dėl lengvatinio akcizo tarifo Madeirai ir Azorų saloms. Teikiu pranešimą balsavimui. Balsavimas vardinis, balsavimas prasidėjo. Avete votato tutti? La votazione è chiusa. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. 604 nariai balsavo, 579 už, 13 prieš, 12 susilaikiusių. Pranešimą patvirtinam. Ponas Martinas paprašė žodžių. Zum ersten Mal meine Abstimmungsmaschine nicht. Ich wollte mit Ja stimmen. Mano balsavimo aparatas neveikia. Aš norėjau balsuoti už šį pranešimą. Ah, sì, sì. Prendiamo atto della sua segnalazione. Relazione Geringer. Pirmininkas, pažymėsime tai. Geringer pranešimas, vėlgi pagal supaprastintą procedūrą, tvirtinamas dėl laukinių paukščių apsaugos, teikiu pranešimą balsavimui, balsuojame vardiniu būdu. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. 619 narių balsavo, 592 už, 4 prieš, 23 susilaikė. Ponios Geringer pranešimas patvirtintas. Dar vienas ponios Geringer pranešimas. Taip pat pagal supaprastintą procedūrą dėl dujų, dėl dujų deginančių prietaisų. Vardinis balsavimas. Balsavimas prasidėjo. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 638 balsavo, 618 už, 11 prieš, 9 susilaikė. Ir šiam Geringer, ponios Geringer pranešimui pritarėm. Trečias ponios Geringer pranešimas dėl audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimo. Vėlgi pagal supaprastintą procedūrą balsavimas prasidėjo. Tai. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 641 narys balsavo, 620 už, 13 prieš, 8 susilaikė. Vėlgi patvirtinom ponios Geringer pranešimą. Ketvirtas ponios Geringer pranešimas Darbuotojų apsauga nuo asbesto. Supaprastinta procedūra, balsavimas prasidėjo. Avete votato tutti, la votazione. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 654 balsavo, 643 už, prieš nebalsavo niekas, 11 susilaikiusių. Sveikiname ponę Geringer. Toliau penktas ponios Geringer pranešimas, vėlgi su, pagal supaprastintą procedūrą dėl gyvūnų įvežamų į bendrėje iš trečiųjų šalių veterinarinio patikrinimo. Balsavimas prasidėjo. Avete votato tutti? Voto... Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 657 balsavo, 644 už, 11 prieš, 2 susilaikė. Šį pranešimą patvirtinam. Toliau šeštas ponios Geringer pranešimas. Dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, e, dėl, atsiprašau, dėl žemės ūkio valdų pajamų ir ūkinės veiklos apskaitos. Balsavimas prasidėjo. Balsavimas baigtas. Šešišimtai penkiasdešimt septyni balsavo, šešišimtai trisdešimt du už, septyniolika prieš, aštuoni susilaikė. Šiam pranešimui pritarėm. Toliau dar vienas septintas ponios Geringer pranešimas dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų bei e, priekybos naminiais paukščiais. Balsuojame pradiniu būdu. La votazione è chiusa. Balsavimas baigtas. 662 nariai balsavo, 641 už, 15 prieš, 6 susilaikė. Šį pranešimą taip pat priėmėm. Toliau, aštuntas ponės Geringer pranešimas dėl grinaveislių veislinių galvijų. Balsavimas prasidėjo, balsuojame vardiniu būdu. Balsavimas baigtas, sako pirmininkas. 655 nariai balsavo, 633 už, 13 prieš, 9 susilaikė. Taigi, ponė Geringer, sėkmingai parengė devynis pranešimus. Siūlau paploti jai, nes man atrodo, kad tai yra rekordas. Toliau, pono Busutil pranešimas dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju tarp Europos bandėjos ir Mauricijaus. Vėlgi, pagal supaprastintą procedūrą, vartinis balsavimas, balsavimas prasidėjo. Usa. Balsavimas baigtas. Balsavo 662 nariai, 602 už, 32 prieš, 28 susilaikė. Pranešimui pritarėm. Kitas pono Busutil pranešimas. Dėl e, Europos bendrijos ir Seišelių susitarimo dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju. Vardinis balsavimas, balsavimas prasidėjo. La votazione è chiusa. Balsavimas baigtas. Balsavo 667 nariai, 610 už, 28 prieš, 29 susilaikė. Šiam pranešimui taip pat pritarta. Trečias pono Busutilo pranešimas dėl Europos bendrijos ir Barbadoso susitarimo dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju. Partinis balsavimas, balsavimas prasidėjo. Balsavimas baigtas. Šešišimtai šešiasdešimt trys nariai balsavo, šešišimtai keturi už, dvidešimt devyni prieš, trisdešimt susilaikiusių. Taigi pritarėm ir trečiajam pono Busutilo pranešimui. Ketvirtas pono Busutil pranešimas. EB ir Sentkico ir Neve susitarimas dėl bevizio režimo trumpalaikio bėgimo atveju. Vartinis balsavimas, balsavimas prasidėjo. Balsavimas baigtas. 664 nariai balsavo, 603 už, 28 prieš, 33 susilaikė. Pono Busutilo pranešimui pritarėme. Ketvirtas pono Busutilo pranešimas dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju tarp Europos bendrijos bei Antigvos ir Barbudos. Vardinis balsavimas. Balsavimas prasidėjo, sako pirmininkas. Con la barba dell'onorevole Schulz. La votazione è chiusa. Balsavimas baigtas. 672 nariai balsavo, 612 už, 29 prieš, 31 susilaikė. Pritarėme. Šeštas pono Busto pranešimas dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju tarp Europos bendrijos ir Bahamų sandraugos. Balsavimas prasidėjo, balsavimas vardinis. La votazione chiusa. Balsavimas baigtas. 672 nariai balsavo, 608 už, 31 prieš, 33 susilaikė. Ir šiam pat pranešimui pritarėm, sveikinu poną Busutilą, kuriam pavyko parengti sėkmingai šešis pranešimus ir sulaukti visų pritarimo visiems jiems. Toliau, ponios Hauk pranešimas dėl 2009 metų taisamojo biudžeto numeris 9 projekto dėl žemės drebėjimo Italijoje. Teikiu balsavimui šį pranešimą. Reikalinga kvalifikuota dauguma pasisakant už jį. Balsavimas prasidėjo. Ekiusa. Balsavimas baigtas. 673 nariai balsavo, 654 už, 4 prieš, 15 susilaikiusių. Taigi, ponios Haug pranešimui pritarėm. Ačiū, ponia Haug. Dėkuoju Jums Italijos vardu. L'ordine del giorno reca la votazione secondo la procedura semplificata. Toliau pagal darbo tvarkę pranešimas pagal supaprastintą procedūrą dėl pono Biugė parengto pranešimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų panaudojimo. E, vardinis balsavimas, vėlgi reikia kvalifikuotos daugumos, balsavimas prasidėjo. La votazione chiusa. Balsavimas baigtas. 677 nariai balsavo, 598 už, 49 prieš, 30 susilaikiusių. Sveikiname pona Bögė, jūsų pranešimui pritarta. Toliau ponios Uolis pranešimas dėl prašymo atšaukti Mareko Sivieco imunitetą. Vardinis balsavimas, balsavimas prasidėjo. È e chiusa la votazione. Balsavimas baigtas. 671 narys balsavo, 639 už, 17 prieš, 15 susilaikiusių. Pranešimui pritarta. Koelio. Pono Koelio pranešimas dėl, dėl tarybos sprendimo, dėl vertinimo mechanizmo šiandien akys taikymui tikrinti. Decisione non presenta emendamenti, la pongo dunque in votazione. Nėra pakeitimų šiam pasiūlymui, todėl balsuojame. Balsavimas prasidėjo. No se c'è una scritta legislativa. Noi stiamo votando la proposta di decisione sulla quale non vi sono emendamenti. Balsuojame dėl pasiūlymo, dėl sprendimo, pakeitimų nepateikta. Balsavimas prasidėjo, balsavimas baigtas. No. Adesso, adesso è giusto.